el señor presidente. Se abre la sesión, señorías. Ponios ir ponai, pradedame posėdį. Pirmasis šiandienos darbo tvarkės e, klausimas. E, pono Kabrnoch pranešimas apie socialinių sistemų suderinimą. Pone Kabrnoch, žodis jums keturioms minutėms.